iki 8 ir paskui 21 iki vidurnakčio. Darbo atvarkė jau yra paskelbta, yra jos papilnis variantas ir taip pat e,